Ah, no tengo micrófono, perdón. Vuelvo a empezar. Quiero dar la bienvenida a la señora Ninette Kelly. Norėčiau pasveikinti ponę Ninette Kelly, jungtinių tautų vyriausiojo galiotinio pabėgėlių klausimais atstovę Libane. Ir mes kalbėsime apie Sirijos pabėgėlius Libane. Kaip sakiau anksčiau, Pone Keli yra jungtinių tautų vyriausiojo įgaliotinio Libane, pabėgėlių klausimais Libane atstovė. Ir padėtis, apie kurią kalbėjo vyriausiojo įgaliotinio tarnyba, yra ta, kad milijonai žmonių bėga nuo pilietinio karo. Kalbame apie maždaug 4 milijonus žmonių. Yra didžiulis susirūpinimas dėl humanitarnės padėties ir taip pat yra labai neramu dėl jaunimo padėties. Maždaug 2 milijonai jaunų žmonių, kuriems net nėra 18 metų. Netenka bet kokių galimybių. Ir šimtai tūkstančių vaikų gimsta užsienyje ir tampa asmenėmis be valstybės. Taigi apie pilietybės ponę Keli, e, papasakos apie padėtį. Aš norėčiau pasveikinti ją dėl atlikto darbo ir atliekamo darbo ir dėl to darbo, kurį atlieka jungtinės tautos. Po to e, ponia Lochbiller, ponas Weidenholzer, kurie lankėsi regione, e, galės papasakoti plačiau apie situaciją, taigi prašau, ponia Keli, žodis jums. Ačiū. Man labai malonu čia lankytis dėl įvairių priežasčių. Pirmiausia, kai dirbi Libane ir susiduri su tokiamis baisiomis žmonių nelaimėmis, kurios e, matomos ketveris metus artimuosiuose rytuose, tai net pamiršti, kaip yra kitur pasaulyje. Taigi džiaugiuosi čia būdama ir norėčiau padėkoti ES, kuri nepaprastai daug paramos, humanitarnės paramos skyrė, taip pat vystome bendradarbiavimo paramos Libane. Dabar jau ketvertus, ket, ketver, ketvertus metus vyksta tas darbas ir aš tikrai net negaliu pakankamai akcentuoti, kiek svarbus tas darbas ir ta parama žmonės nuolatos ateina, dėkoja, tai tikrai įprastinė praktika. Ir tai, ką padarė Europos Sąjunga iš pat krizės pradžios pamatė, kad reikalinga humanitarinė pagalba ir teikė mums reikiamą paramą iš karto, kad mes galėtumėme išspręsti ir patenkinti galybę pabėgėlių poreikių, padėti taip pat ir Libanai susidoroti su šia baise tragedija. Šiandien aš norėčiau Jums pristatyti, kaip vyko tas darbas ir kokie yra pagrindiniai dalykai. Libano stabilumas čia yra labai svarbus klausimas, kalbant apie daugiau nei milijoną e, pabėgėlių, kurie gyvena Libane. Ir mes matome, kad tikrai reikalinga parama ir solidarumas. Taip pat e, pirmoje skaidrėje matote, kad čia 2011 metai, kai buvo tik 2000 pabėgėlių, tų metų e, birželio mėnesį Libane Libane gyvena 4 milijonai žmonių, 10 tūkstančių kvadratinių kilometrų yra jos plotas ir tie, kurie lankėsi šalyje, tikriausiai supras, kad šalis yra nedidelė. Per vienerius metus pabėgėliai, pabėgėlių skaičius išaugo nuo 25 tūkstančių iki, gal tada kitą skaidrę, nuo 2 nuo 2011-2012 metų 25 tūkstančiai buvo pabėgėlių, tačiau nuo 12 iki 13 metų prasidėjo realūs darbai, nei pusė milijono pabėgėlių į, įvažiavo į Libaną. Tai yra nežmoniškai didelis skaičius, jie paplito po visą šalį ir tada kita, kitais metais matėme vėlgi tiek pat pabėgėlių, tai 1,1 milijono pabėgėlių nuo 14 birželio. Šiandien situacija štai kokia. 1,1 1,8 milijono pabėgėlių. Jeigu pažvelgtumėte į žemėlapį, pažiūrėkite, ką čia matome. Čia yra Baltos teritorijos, tai yra kalnai šalies viduje, viduryje, palei rytinę sieną, tai yra ta, siena, kur, ta vieta, kur vyksta konfliktas, taigi pabėgėliai paplito per visą šalį 17 savivaldybių. Taip pat matome kad nuo praeitų metų pričio mėnesio Lipano vyriausybė pradėjo taikyti apribojimus palei sieną, kad negalėtų visi pabėgėliai patekti į Libaną. Tačiau toliau kita skaidė labai iškalbinga. Čia Libanas, kuris pažymėtas lyginant jį su Belgija Taigi įsivaizduokite, ką reiškia tokia nedideliai valstybei milijoną imti per 18 mėnesių laikotarpį. Įsivaizduokite, ką tai reikštų Belgijai ar kitai Europos šaliai, kai atvyksta tiek pabėgėlių. Jau turint omeny, nekreipint dėmesio į tai, kad pabėgėliai sudaro dabar ketvirtadėlį gyventojų. Sirijos pabėgėliai dar yra šalia Palestinos pabėgėlių, 280 tūkstančių jų yra Libane jau 16 metų ir dar 43 tūkstančiai Sirijos, Palestinos pabėgėlių iš Sirijos. Taigi tai yra siaubingi žmonių srautai Libano link. Libanas labai paveiktas Sirijos krizės ekonominė prasme Labai daug priekybos vyko su Sirija anksčiau ir dabar matome, kad priekyba sumažėjo, e, vartotojų pasitikėjimas sumažėjo, taip pat sumažėjo investicijos ir tai turi įtakos labai, įtakos labai ekonomikai. Šalia to dar ir milijonas pabėgėlių, kurie tikrai daro didelį spaudimą šaliai, kur ir taip yra gan gležnai, infrastruktūras ir, ir viešosios paslaugos labai gležnos. Dabar vyriausybės politika ir čia, man atrodo, situacija Libane yra tikrai neįtikėtina, nes tai, kad, ką matėte per žinias, smurtingi protestai, demonstracijos prieš pabėgėlius, yra įrodymas, kaip libaniečiai reaguoja į krizę. Atvirai ir dosniai tą daro taip, kad sunku net įsivaizduoti, bet vis tiek dabar jau atsirado įtampos. Ir įtampa kol kas yra pažabotina, jeigu nuvyktumėme į tas primančias bendruomenės, matome, kad pabėgėlių ten daugiau nei pačių libaniečių ir jie pasakys, mes turime apsaugoti tuos žmonės, nes jie yra mūsų broliai ir seserys. Iš tiesų nuostabi reakcija ir taip pat matome, kad Libanas susiduria su politiniais sunkumais nuo pat krizės pradžios ir uh, Šioje skaidrėje matome, kaip laikinoji vyriausybė per tuos laikotarpius, kai pabėgėlių buvo daugiausia elgėsi. Tai reiškia, kad net sudėtinga formuoti politiką ar primti įstatymus tuo laikotarpiu. Netgi dabar, nuo 14 metų gegužės mėnesio, kai prezidento kadencija baigėsi, vykdomoji valdžia dar dirba, bet turi priimti visus sprendimus absoliutaus konsensuso pagrindu. Tai reiškia, kad politikos formavimas yra žlugdomas, yra labai sudėtingas esant tokiai nestabiliai politiniai padėčiai. Kita skaidė, čia matome, kad spalio mėnesį pavyko jiems susitarti dėl vienos politikos. Ir ta politika yra štai kokia. Tai yra vieno puslapio dokumentas, kur yra keturi pagrindiniai principai. Pirmasis yra susitarimas, kad vyriausybė ir šalis negali tiesiog daugiau priimti pabėgėlių, ketvirtadalis gyventojų ir taip yra pabėgėliai ir daugiau jie priimti negali. Antras dalykas, jie norėjo daugiau investuoti į saugumą. Nuo praeitų metų rūpiučio mėnesio tikriausiai žinote, kad ISIS persikėlė į Arsel, Libano šiaurinį miestą, kur yra 45 tūkstančiai registruotų pabėgėlių. Ir tai buvo labai destabilizuojantis faktorius Libane. Taigi šioje politikoje kalbama apie saugumo priemonės vietos bendruomenėse, tai kad reikia apriboti pabėgėlių teisę į darbą, taip pat reikalauti daugiau iš tarptautinės bendruomenės, kad dvišalių pagrindų būtų teikiama parama Libanui. Pastaraisiais mėnesiais matome, kad vyriausybė dabar taiko pribojimus dėl patekimų į šalį ir pabėgėlių skaičius atvykstančių į šalį yra labai nedidelis maždaug kas mėnesį, 80 procentų sumažėjo žiegizuotų pabėgėlių skaičius kas mėnesį, tai reiškia, kad vis tiek pabėgėlių skaičius yra labai didelis, bet jis neauga. Ir tai leido nuraminti tam tikrus būkštavimų šalies viduje, tačiau visiškai tų neužgniaužė būkštavimų, nes vis tiek dar yra tam tikrų lūkesčių kai kuriuose grupėse manimų, kad pabėgėliai turi išeiti iš šalies. Ir turime stebėti situaciją, nes kaip daugelis jūsų suprantate, padėtis Sirijoje yra tikrai nestabili. Toliau, kita skaidrė. Čia matome, kad kai kurie pabėgėliai patenka į šalį, tačiau prieimimo kriterijai dar nėra aiškus. Mes dirbame su vyriausybė ir bandome labiau prognozu, gal, galimai labiau prognozacija palei sieną vyriausybė taiko kur kas griežtesnius apribojimus dėl leidimų gyventi išdavimo vis daugiau reikalaujama dokumentų iš pabėgėlių, kurių jie neturi, pabėgėliai turi mokėti mokesčius, kurių negali sauliaisti, taip pat pabėgėliai turi pasirašyti deklaracijas, kur sakoma, kad jie nedirbs, kol yra Libane ir kad sugrįž į Siriją, kai bus iš jų to pareikalauta. Taigi tai yra tokie destabilizuojantys veiksniai šaliai, nes pabėgėliai pradeda jaustis vis labiau nesaugus Libane. Ir tokie dalykai kelia nerimą, nes mes nenorime kad tiek daug žmonių jaustųsi svetimi toje bendruomenėje, kur gyvena. Toliau kalbant apie kitus Libano aspektus, galbūt jums tai irgi yra įdomu, bus įdomu, man labai patinka ta skaidrė, jeigu matote kairėje skaidrę, tai yra pasienio teritorija, kur yra neoficialios gyvenvietės. Pabėgėliai, kaip sakiau, gyvena įvairiose bendruomenėse, visur Libane 17 procentų gyvena laikinose stovyklose, kurios nėra oficialios ir čia oficialiai, tai nėra, nėra oficialios stovyklos, dauguma jų yra palei sieną. Ir tie, kurie matote, čia yra toks trikampis, trikampio zona ir čia yra nemažai palapinių, palapinės, kurie, tai, tai yra žmonės, kurie buvo iškeldinti. Ir norėčiau parodyti šią teritoriją, nes jie yra tik 5 km nuo pasienio, kur tikrai yra nemažai konflikto konfliktų ir veiksmų Sirijoje. Taigi žmonės kerta sieną ir tada apsigyvena palei sieną esančiose stovyklose. Taip pat visos tos palapinės, kurios yra už demarkuotos teritorijos, tai yra 10 km nuo sienos. Aš tiesiog bandau parodyti jums, kiek yra nesaugumo libaniečių tarpe dėl konflikto, kuris vyksta Sirijoje ir su kokia rizika jie susiduria, būtent, kad tas konfliktas gali persikelti į jų šalį. Toliau, ką reiktų padaryti? Aišku, poreikiai yra milžiniški. Dauguma pabėgalių, kurie atvyksta pastaraisiais metais, atvyko, jie nekarta buvo perkelti Sirijoje, ir atvykimas į Libaną paskutinė galimybė, jie prarado savo artimuosius, savo namus. Dauguma jų iš tiesų yra baisiai traumatizuoti to, ką patyrė ir ką pamatė, atvyksta su labai menkais ištekliais. Žinome, kad pavyzdžiui yra 30 procentų visų tokių šeimų yra vienos moters šeimos be vyro, moterims yra labai sudėtinga pabandyti išlaikyti tuos vaikus, kai nėra vyro, kuris padėtų tą padaryti šalyje, kuri yra negimtoji jų šalis. Taip pat 30, visų, 30 procentų visų pabėgėlių turi specifinių poreikių, tai yra žmonės, kurie turi negalę, fizinę negalę, tai galėtų būti vaikai, tai būtų traumatizuoti žmonės, kankinti, seksualiai išnaudoti žmonės ir panašiai. Sveikata siaubingas dalykas. Įsivaizduokite 1,1 milijono pabėgėlių, kurie negauna prieigos prie sveikatos priežiūros. Sveikatos priežiūra gan brangi Libane ir mūsų partneriai gavus lėšų iš ES dabar gali suteikti pirminės sveikatos priežiūros konsultacijas 90 tūkstančių žmonių kas mėnesį. Antrinė priežiūra sveikatos tikrai yra per brangi, mes suteikime tik pirminę priežiūrą. Ir čia matote va, nuotrauką, jauno berniuko nuotrauką, kuris yra labai smarkiai nudegęs netoli jo namų sprogo, sprogmuo. Jis buvo įviniotas į antklodę ir išvežtas į Libaną. Išgelbėjome jo gyvybę, tačiau tikrai negalime atkurti jo veido. Ir tai yra siaubingas priminimas mums visiems, kuriems reikia priminti, uh, ką reiškia Sirijos konfliktas žmonių gyvenimams. Maisto pagalba pabėgėliai, 72, procentus, 72 procentai visų pabėgėlių gauna e, paramą per įvairias maisto programas, tačiau reikia išteklių, kad patenkintumėme jų esminius poreikius. Tai yra pagalba maistų šiek tiek teikiama per maisto programą, tačiau šalia tos humanitarnės pagalbos, pagalba maistų sumažėjo ir mes matome, kad tiesiog maistas nėra visa, visada labai maistingas ir, ir vaikai nėra pakankamai, ne, negauna pakankamai vaisinių medžiagų ir panašiai. 31 procentas visų pabėgėlių, tai yra nemenkas skaičius, turintavinė, kad jų yra vienas milijonas, gyvena labai nesaugiose vietose. Čia matote nuotrauką, tai yra palapinė. 17 procentų visų pabėgėlių gyvena štai tokiuose palapinėse. Mes nedaug ką galime jiems padėti. Vyriausybė neleidžia oficialiai steigti gyvenviečių. Taip pat savininkai nenori gerinti jų gyvenimo sąlygas, kad jie nebūtų skatinami pasilikti. Taigi faktiškai plastikiniai kažkokie tai skiriami rakandai ir labai nedaug galime jiems padėti tam, kad jie galėtų bent kiek oriai gyventi. Žinome, kad pabėgėliai moka nuomą, 82 procentai pabėgėlių moka nuomą, tai yra 45 milijonai dolerių, kuriuos gauna Libano vyriausybė kas mėnesį, tai yra įdomi statistika, nes tai tik tai rodo, kad gali būti naudinga primančiai šaliai, primančiai bendruomeniai priimti pabėgėlius, tačiau tikrai net tiek ir tas, tas prieimimas turi būti proporcingas, nes tai priešingą atveju sukuria šoką. Ir vienas tokių šokiruojančių statistinių duomenų yra tas, kad yra 40, 400 tūkstančių vaikų Libane, Sirijos vaikų Libane ir tik 300 tūkstančių nusintė vaikus į pradinės mokyklas, mes kalbame su švietimo ministru ir vėlgi čia ES labai dosni partnerė buvo teikė parama mums, kad šimtas tūkstančių vaikų patektų į Libano valstybinės mokyklas, dėl tokios skaičiaus sustrėmė su ministerija ir būtent to siekėme su UNICEF ir kitais partneriais. Vėlgi gavome finansinį finansinių indėlių ir iš ES, tačiau esmė ta, kad yra 300 tūkstančių vaikų, kurie neina į mokyklas. Ir tai yra baisi tragedija, nes ne tik šiais metais, bet ir ankstesniais metais matėme tuos dalykus ir prarandamas laikas ir vaikai neturi, negali susikurti ateities, nenorime sukurti tokios prarastos kartos. Kai kurie tikriausiai jūsų domisi perkelimo galimybėmis, kaip sakė vyriausiojo galiotinio tarnyba, šimtas tūkstančių pabėgėlių turėtų būti perkelta iš Sirijos Toks būtų tikslas. Atsiprašau, Sirijos pabėgėlių perkelta iš Libano iki 16 metų. Mes šimtų tūkstančių vietų gavome įsipareigojimų ne tik pagal perkelimo programas, bet humanitarinės programas. Vokietija, pavyzdžiui, paskelbė, kad priims pabėgėlių, taip pat palengvino vizų politiką tų pabėgėlių atžvilgių. Tikrai turėčiau pabrėžti, kad tai yra labai svarbu, tai yra labai svarbus pasidalimo našta signalas primančioms valstybėms, kurios tikrai susiduria su nežmonišku krūviu, neproporcingu krūviu, taip pat tai yra galimybė išgelbėti pabėgėlių gyvybę, e, kurie galėtų tikrai patekti į kitas šalis. Dar norėčiau pasakyti, kad mes parengėme savo programas tam, kad jos būtų vykdomos per viešasias institucijas, ką darome pabėgėliams, būtų, kad tai būtų naudinga ir Libano bendruomenėms. Vėlgi ES buvo labai svarbi šioje srityje ir labai kūrybingai mes vystomo bendarbiavimo kontanės pagalbos lėšas panaudojome. Aš tikrai labai norėčiau būti Europos pilietė, nes tuomet labai didžiuočiausi tuo, ką yra padariusi Europos Sąjungoje. Mes padėjome teikti paramą ne tik valstybinėms mokykloms, bet ir per ligoninės, pirminės sveikatos priešos klinikas, bendruomenės centrus veikiančius vietoje. Toliau kitoje skaidrėje matome, kokie yra bendruomenės paramos projektai gyvendinami. Pavyzdžiui, elektros generatoriai, vandens rezervuarai, teikiant esminės pareigas bendruomenės nariams, ko anksčiau nebuvo, nebuvo prieš krizę ir dar labiau bendruomenė E, susidūrė su spaudimu dėl pabėgėlių, taigi mes manome tikrai, kad tai būtina siekiant sumažinti įtampą iki minimumo Libane, tačiau vis tiek reikia daugiau nuveikti Libano labui, nes netiek, negauna jį tiek paramos kaip kitos regiono šalis dėl to, kad e, ten egzistuoja tam tikra politinė konfiguracija, tačiau nėra kitos šalies pasaulyje, kuri yra prieimusi tiek pabėgėlių, lyginant pagal gyventojų skaičių, taigi stabilumui tai tikrai kelia pavojų ir ta parama, kuri buvo teikiama, humanitarinė pagalba ir taip pat vystoma bedarbiavimo pagalba Libanui yra absoliučiai būtina. Dar norėčiau pridurti, kad dauguma pabėgėlių yra tose zonose, kur 68 procentai neturtingų libaniečių gyvena. Štai tas projektas šiame žemėlapyje. Dar norėčiau paaiškinti, kad mes dirbame su 71 agentūra veikiančia Libane Mes pas, neseniai e, paskelbėme kreipimąsi, kuris vadinasi regioniniai, regioninių nevyriausybinio organizacijų veikl... atsako planas. Ir čia matome, kad mūsų finansavimas humanitariniai pagalbai toks kaip praeitais metais, bet gyventojų skaičius išaugo dvigubai ir matome, kad šį kartą šiais metais situacija nėra tokia gera, kaip buvo ankstesniais metais. Tai galbūt tiek. Dėkuoju. Eh, Ačiū. Nežinau, ar pirmiausia poniai Lokpalė ir poniai Vansen Holca reikėtų steigti žodį, o tada kitiems mūsų nariams. Tad ponė Lochbaler, pirmenybė damoms. Ačiū. Tai praėjusią savaitę turėjome galimybę trims dienoms nuvykti į, Leban, į Libaną ir norėčiau padėkoti už visą naujausią informaciją, norėčiau padėkoti ir ES delegacijai kurie padėjo mums su visais logistiniais aspektais. Taip, teisingai buvo sakyta, kad problema yra itin didžiulio masto. Ir buvome nuvykę į vieną iš šalies regionų ir ten akivaizdžiai pamatėme, jog, mm, pavyzdžiui, Libano gyventojai vengia vartoti žodį stovykla, nes jiems atrodo, kad tai kaip palestiniečių pabėgėliai, kurie amžinai ten pasiliks, tad jie vartoja įvairius kitus terminus, tik ne žodį stovykla. Camp. Na ir žvelgiant į padėtį, kuri susidarė šalyje, žvelgiant į tą kraštovaizdį, į ten esančius kaimus, akivaizdu, kad tikrai reikia nemažai improvizacinių sugebėjimų, norint išgyventi tomis atšiauriomis sąlygomis, kokios buvo šią žiemą. Ir tikrai nekartosiu to, ką jau sakėte, tačiau be abejo, kalbant apie Libano vyriausybės veiksmus, apie tai, kad buvo įsileisti pabėgėliai, taip, dabar realybė yra tokia, kad vienas iš keturių šalies gyventojų yra pabėgėlis. Tačiau, kalbant apie rekomendacijas Libano vyriausybei, taip pat Junktinių tautų vyriausių pabėgėlių reikalų komisaro biurui reikėtų galbūt kažkaip bandyti keisti padėtį. Ir, pavyzdžiui, jeigu yra įkurtas namų ūkis, esate registruotas pabėgėlis, tada jūs turite pasižadėti, įsipareigoti, jog nedirbsite. Tačiau jūs gaunate paramą tik tiems baziniams poreikiams ir kas šešis mėnesius reikia mokėti po 200 dolerių už kiekvieną namų ūkio asmenį. Uh, E, kuris yra vyresnis nei 18 mėnesių metų ir kaip galima gauti tuos pinigus, jeigu jūs neturite teisės dirbti. Ta tikrai reikia apsvarstyti, ar tas mokestis nėra per didelis. Taip pat žinau, kad yra naujas um, pasienio reglamentas parengtas. Jame kalbama apie pabėgėlius iš Sirijos, jis įsigalioja nuo sausio mėnesio ir situacija yra tokia. E, kontrolė pasienyje dabar geriau funkcionuoja, tačiau neretai tai reiškia ir papildomus sunkumus. Tai reiškia, pavyzdžiui, kad pabėgėliai iš Sirijos yra įpratę, kad e, už sveikatos priežiūrą moka valstybė, tačiau Libane e, dėja taip nėra. Žinau vieną tokį atvejį, kai šeima su penkiais vaikais pabėgo į Libaną, tėti susirgo vėžių ir dėja nebuvo pinigų susimokėti už gydimą, tad jie grįžo uh, atgal į savo šalį, vaikus paliko Libane e, ir dėja pasienis buvo uždarytas ir dabar tėvai nebegali grįžti pas savo vaikus į Libaną. Tai tikrai dramatiška situacija. Taip pat e, buvo ir kitų e, šokiruojančių istorijų susijusių su ISIS veikla. Ir tikrai, žvelgiant į šią susidariusią padėtį, E, reikia žvelgti į tą platesnį kontekstą ir užtikrinti, kad e, pabėgėliai iš Sirijos galėtų oriai gyventi. Tačiau, kalbant apie situaciją Libane, galbūt e, Libano vyriausybė galėtų parinkti kažkokią tai nacionalinę politikos kryptį susijusią su pabėgėlių padėtimi. Manau, kad ir Junktinių tautų vyriausiai pabėgėlių reikalų komisaro biuras galėtų padėti šiuo klausimu. Uh, Taip pat reikėtų ir kažkokių papildomų apmokymų e, vietos savivaldybėms, kurios galėtų geriau e, susipažinti su pabėgėlių klausimais, žmogus teisų klausimais. Na ir jūs taip pat minėjo, kad 39 procentai pabėgėlių turi specifinių poreikių. Man atrodo, kad valstybės narės E, galėtų geriau susipažinti su tomis perkelimo programomis, jei, e, e, kurioms yra numatytas finansavimas. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad pabėgėliai tarsi konkuruoja su vietiniais gyventojais, juk jie visi yra puikūs verslininkai ir tad susidaro tokia konkurencija ir Kalbant apie mažai pajamų duodančius sektorius, juose taip pat yra konkuruojama, e, pavyzdžiui, žemės ūkio sektoriuje, tad kyla nemažai įtampų, reikėtų kažkaip bandyti spręsti šias problemas, kažkokių e, bendros e, krypties politikos krypčių reikėtų. Taip, švietimo problema yra itin aktuali, kaip minėjote, dabartinė vaikų karta E, yra tarsi prarastoji karta. Ir buvo apskaičiuota, kad 650 dolerių per metus vienam vaikui padėtų sugražinti vaikus į mokyklas. Ta, dabar apie 60 tūkstančių e, Sirijos pabėgėlių yra mokyklose, siekėte, kad apie 150 tūkstančių taip pat e, atsidurtų mokyklose, tačiau nežinau, ar pavyks tai padaryti, nes jeigu jau šeimas turės pinigų, jie galbūt pasinaudos privačių mokyklų paslaugomis. Tai tikrai reikia daryti viską, kas įmanoma, kad tai nebūtų e, prarastoji vaikų karta, kuri e, taip pat būtų įtin pažeidžiama, kalbant apie radikalizmo pavojus. Ačiū. Dėkoju. Turime šiandieną lankytojų ir Labai džiaugiuosi, kad jie pas mus atvyko, tačiau labai norėčiau paprašyti lankytojų e, prisėsti, nes tikrai yra daug laisvų vietų, tad nestuviniuokite gale, galite atsisėsti ten, kur yra laisvų kėdžių. Tad prašau jūsų susėsti, tikrai bus paprašiau organizuoti diskusijas, kai visi sėdėsime. Gracias. Senor okay. Weidenholzer. Ja, danke schön. Ačiū labai, panas Weidenholzer, prašau. Ačiū labai. Norėčiau e, pratesti tai, ką minėjo panė Lochbiller. Mums tikrai paliko įspūdį e, visi tie darbai, kurie jau buvo atlikti. E, ir džiugu, kad Libano gyventojai taip teigiamai reaguoja ypač turintuomenyje, kad dabar ketvirti šalies gyventojų yra pabėgėliai. Na ir mane asmeniškai nustebino štai kas. Panašu, kad trūksta kažkokių konkretesnių skaičių susijusių su registracijos procesais. Panašu, kad jie atlieka ne vyriausybė, o Junktinių tautų vyriausiai pabėgėlių reikalų komisaro biuras. Tad mm, galbūt duomenys bus perduoti valdžios struktūroms balandžio mėnesį. Na ir taip, ta našta, kuri tenka šaliai, tikrai yra itin didžiulio masto. Nerima kelia ir kiti dalykai. Kalbant su žmogaus teisų aktyvistais, buvo minėta, jog kyla nemažai įtampų e, tarp vietinių gyventojų ir pabėgėlių ir tos įtampos auga. Pavyzdžiui, kyla e, problemų susijusių su atlyginimų mažėjimais, nes yra žmonių, kurie yra pasirengę dirbti bet kokiamis sąlygomis, nes jiems mirtinai reikalingi pinigai ir jie pasirengę dirbti už tikrai mažesnį atlyginimą nei vietos gyventojai. Tai daro įtaką ir vietos bendruomenėms, verslo pasauliui. Todėl pabėgėliai kaltinami dėl įvairiausių priežasčių yra kaltinami ir dėl to, kad sunaudoja per daug energijos, kad e, taip pat kyla nusikalstamumo lygis. Na, ne visada tai yra tiesa, tačiau į tas kylančias įtampas tikrai reikėtų pažvelgti m, mm, kiek įmanoma rimčiau. Ir taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip jūsų nuomonė būtų galima kažkaip suvaldyti tą padėtį. Kaip Jūs manote, ar galima viską tęsti toliau taip, kaip yra ir užtikrinti stabilumą dar, pavyzdžiui, vienerius metus. Ir kalbant apie Sirijos pabėgėlius, atvykstančius į Libaną. Mm kažkokių labai didelių problemų tarsi ir nėra, tačiau e, jeigu įvyktų didesni konfliktai Sirijoje, kurie dabar šiek tiek yra prislopę, gali būti, kad nepavyktų užtikrinti dabar vykdomos sienų kontrolės ir sustabdyti migrantų srautų. Na ir taip, Libano vyriausybė žvelgia į šią situaciją kaip į kažkokį tai laikiną reiškinį. Jie mano, kad žmonės, tai yra pabėgėliai, itin ilgai jų šalyje neužsiliks, jie iškeliaus kažkur kitur ar grįš į savo šalį. Tačiau. Įtampa auga ir kyla paprasčiausias klausimas, ką realiai galima padaryti ir kaip būtų galima panaudoti tą Europos e, perkelimo programą. Ir dar vienas klausimas susijęs su finansais. Tai be abejo, ES tikrai nemažai prisideda prie situacijos suvaldymo. Buvo skirta 23 milijonai eurų ir Junktinių tautų vyriausiai pabėgėlių reikalų komisaro biuras ne, vis dėlto negauna tų lėšų, kurios yra būtinos. Tad Man atrodo, kad ES gali pasinaudoti šią galimybę, pasinaudoti galimybę daugiau investuoti, skirti daugiau lėšų, nes gali būti, kad e, jeigu šis e, problemų kamolys sproks, tiesiog nesusidorosime su visomis tomis įtampomis. Tikrai yra įvairių pavyzdžių istorijoje susijusių, pavyzdžiui, su pilietiniais karais, palestiniečių stovyklomis ir taip toliau ir nemažai žmonių dabar bijosi, kad panaši situacija gali dar kartą pasikartoti, tad bijau, kad tai gali sukelti pilietinį, dar vieną pilietinį karą Libane, jeigu nebus įvykiai pakrypti tinkamą linkmę. Be abejo, tikrai džiaugiuosi tuo darbu, kurį atlieka tarptautinė bendruomenė, tačiau bet kuriuo atveju mums reikia daugiau išteklių, daugiau priemonių ir mes kaip Europos parlamento nariai tikrai privalome uh, E, siekti, kad būtų imtas ir realių veiksmų, nes priešingų atveju tai bus tik muilo burbulas. Ir jam sprogus įtaka pajus, e, neigiamai įtaka pajus visą Europą. Dėkoju. Ar dar kolegos, kas nors norėtumėt kalbėti? Tvarkoj. Suteiksiu žodį Kolegoms iki 17.15 turės galimybę pasisakyti, o 17.15 žodį vėl gaus ponė Kelį, kad galėtų apibendrinti. Man regisi, kad žodžio prašė ponė Lindberg. Prašau. Dėkoju už man suteiktą žodį. Galbūt galėčiau pradėti nuo padėkos žodžių uh, už puikiai atliekamą darbą poniai keliai. Visos šalis turi teikti pagalbą jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisariatui. E, pabėgėliai kenčia. Mes žinome, kad net pateikę nedaug pinigų pagalbos formą galime padėti, reikšmingai padėti pabėgėliams, daugeliu jų. Mums tenka čia didelė atsakomybė, iš kitų kalbėtojų girdėjome, kad yra tam tikros įtampos atsiradusios dėl pabėgėlių skaičiaus. Aš pažinau mergaitę, kurios tėvas, tėvas turėjo darbą ir jį prarado, nebeliko lėšų namie. Tai ir ta šeima nebeturi visiškai pinigų. Ir iš jungtinių tautų pabėgėlių komisariato visiškai nesulauks pagalbos tas žmogus. Kaip tokiais atvejais elgiamasis, kaip žmonės sudarys tokiais atvejais. Mano šalyje, Švedijoje, mes matome mažinant humanitarinę pagalbą. Mes primam pabėgėlius, gal tuo galima būtų šiek tiek pateisinti pagalbos mažėjimą. Ir aš manau, kad stengiamės padėti žmonėms tiek, kiek galime. Ir mano klausimas būtų toks. Ko norėtų paprašyti Junktinių tautų vyriausiųjų pabėgėlių reikalų komitetas ar turėtume priimti daugiau pabėgėlių, ar teikti daugiau pagalbos. Jau čia mes sakėme, kad norime bendros prieglopščio politikos, bendrų ambasadų šalyse, kur žmonės galėtų kreiptis dėl humanitarinių vizų. Ar kokia būtų jūsų nuomonė tos tais klausimais, turiu paklausti. Ačiū, ponė Kinčiai. Dėkoju. Aš taip pat norėjau padėkoti už pasisakymą, kuris padeda užpildyti mūsų žinių spragas ir taip pat padeda mums konstruktyviau dirbti čia Europos parlamente. Pirmiausia, norėjau pasakyti, jog buvau paskirta bendra pranešėja savo iniciatyva rengiamam pranešimui, sakykime, pranešimui dėl padėties viduržėmio jūros regione reikalingas yra holistinis ES požiūris į migracijos problemą. Tai yra tas darbas, kuris yra ypač reikšmingas, jis apims visą eilę klausimų. Bus kalbama apie žmonių uh, įkurdinimą, apie 80 straipsnio taikymą, apie gelbėjimą jų jūroje. Europos Sąjungai ir jos kaiminėms šitie klausimai yra ypatingos svarbos. Norėčiau, kad mes visi galėtume bendradarbiauti artimiausiomis savaitėmis ir norėčiau paklausti, kokie yra jūsų lūkesčiai ES atžvilgių. Visą tai yra svarbu, kad galėtumėm konkrečiai padėti spręsti problemas ir ne tik pateikti tiesiog pranešimą ir tiek. Norėtume paklausti, kaip konkrečiai galėtume patirbėti vienais ar kitais klausimais, kad galėtume orientuoti tinkamai savo pasirinkimus ir sprendimus. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju kolega Mesmaker. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Keli, jums už pateiktą pranešimą. Mes iš tikrųjų labai uh, didelę pagarbą jaučiame jūsų komiteto vadovavimo atliekamam darbui. Uh, Libano žmonės nusipelno taip pat pagarbos. Iš tikrųjų, jūsų pavyzdys, palyginimas su Belgija buvo ypač sukrečiantis. Aš puikiai suprantu, kokį spaudimą patiria Libano e, žmonės ir visa visuomenė. 1,2 milijonų pabėgėlių atvyko į šalį, kaip jūs minėjote. Libanas E, turėjo sudėtingą praeitį. Ir mano klausimas būtų toks, kiek migrantų srautas, tebe plūstantis į Libaną, pakeitė tam tikras politikas ir religinę padėtį šalyje. Nes dabar atsiranda naujų pusiausvirų, naujų aspektų. Ir kokį poveikį tai turės situacijai šalyje. Eh, eh, Tarptautinė bendruomenė teikia savo paramą, visapusę paramą Libanui. Tačiau norėčiau sužinoti, ko reik, ką reikėtų nuveikti dabar, skubiai. Ar trūksta labiausiai finansinių priemonių, arba galbūt yra kitų poreikių, ar kitų priemonių, ar kitų dalykų, kuriuos galėtume nuveikti. Ir galiausiai, kaip jūs pati vertinate tas pastangas, kurias deda tarptautinė bendruomenė? ar šalis pasirengusius priimti Sirijos pabėgėlius. Ar reikia šalių, kurios labiau atvertų savo sienas Sirijos pabėgėliams? O gal labiau reikia finansinės pagalbos tam, kad būtų suteikta pagalba pasienio valstybėms, kurios dabar priima pabėgėlius? Na ir jeigu geriausiu atveju pavyktų sureguliuoti šį konfliktą. Reikia suteikti ilgalaikę perspektyvą žmonėms, e, e, tiems pabėgėliams, galimybę grįžti savo šalį. E, kol kas, reikis, apie tai nėra pernelyg daug kalbama. Na, trumpuoju laikotarpiu tie žmonės neturi jokios galimybės grįžti, tad spaudimas bus patiriamas ir toliau, nes konfliktas tęsiasi. Ir tas spaudimas pabėgėlių Libano visuomeniai ir toliau išliks. Kiek dar laiko? Libanas, pa, pa, Libanas pajėgs atlaikyti tą spaudimą. Nes Libanas kalba apie galimybę užverti duris, bet juk pabėgėliui e, tebe, tebe plūsta, tas spaudimas tebe išlieka. Dėkui. Atsiprašau, ponė Kėlį. Turime Libano ambasados pirmąjį sekretorių savo salėje. Trims minutėms suteiksiu galimybėms pasisakyti, nes laiko daug neturim. Sveikinu Jūs atvykusi ir žodis Jums, ponė ambasadoriu. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti kelis klausimus, kurie buvo aptarti šiuose diskusijose ir norėčiau pirmiausia pakalbėti apie vyriausybės politikos dokumentą, kuris buvo patvirtintas 13 metais. Norėčiau pasakyti, kad ta koncepcija, joje skelbiama, kad reikia sumažinti skaičių, užtikrinti daugiau saugumo, tačiau praėjus triems metams, sukaupus daugiau patirties šioje srityje ir įsivaizduoju, kad ponė Keli puikiai supranta, tai buvo kalbama ir apie lūkesčius Buvo sakoma, kad jie turėtų turėti perspektyvą sugrįžti namo, mes puikiai suprantame, kokia padėtis yra Sirijoje, tačiau mūsų pozicija yra ieškoti tvarių sprendimų, kai ateis tam tinkamas laikas. Bet dabar darome viską, ką galime kad suteiktumėme apsaugą, tarpinę apsaugą tiems žmonėms, nors nesame pasirašę 51 metų konvenciją dėl pabėgėlių. Konvencijos dėl pabėgėlių. Dėl leidimo gyventi atnaujinimo turiu pasakyti, kad tai yra tiesiog formalumai ir kiekvienoje valstybėje, kur, kuri turi pabėgėlių arba prieglopšio prašytojų, visuomet reikalinga suteikti, išduoti dokumentus tokiems žmonėms. Ir kai nėra dokumentų, tuomet e, reikia ieškoti kito sprendimo. Taip toliau elgtis. Dar norėčiau pabrėžti, kad Libanas pasiūlė krizės sureguliavimo planą, kuris buvo parengtas su vyriausio galiotinio pabėgėlių klausimais tarnyba. Pane Keli gal daugiau apie tai papasakos. Uh, O dėl pabėgėlio statuso Junktinių tautų tarnyba tą daro. Dėkojame šiai tarnybai už tą darbą ir paprastai valstybė yra atsakinga už prieglopšio prašytojų dokumentų svarstymą. Tai tiek ir dar kartą ačiū. De nada, muchísimas gracias por. por... Prašom, sako pirmininkė, dėkoju, kad pasisakėte. Dėkoju, kad atvykote. Pone Keli. Džiaugiuosi, labai džiaugiuosi, kad Libano vyriausybės atstovas atvyko. Tikrai sveikinu Jūs dėl puikių pasiekimų tai, ką padarė jūsų šalis, aš tikrai kartoju tai nuolatos, aš niekur nieko panašaus savo gyvenime nemačiau, tai turite labai didžiuotis savo šalimi ir aš tikrai labai džiaugiuosi dirbdama Libane ir matydama visą tai savo akimis, taigi ačiū dar kartą. Dabar e, bandant išspręsti ir pakomentuoti e, kai kuriuos pasisakymus jų eilės tvarka. Kalbant apie vietos savivaldybių ir e, pasienio E, darbuotojų apmokymus. Mes su vidaus reikalų ministerija turime planą ir bandome vietos policininkus ir valdybėse apmokyti. Vis, visa tai yra daroma e, su ministerijos pagalba ir vidaus saugumo pajėgų pagalba. Tai yra tas projektas, kurį finansuoja Europos Sąjunga, taigi dar kartą dėkoju už tai. Mes dirbame su socialinių reikalų ministerija dėl e, dokumento apdorojimo palei sienas humanitarinės humanitarinių išimčių atveju. Ir būna tokių atvejų, kai, e, kalbant apie švietimą, dabar yra šimtas tūkstančių vaikų, kurie eina į mokyklas ir pastarosiomis savaitės tas skaičius išaugo, kartu su švietimo ministerija mes tą problemą sprendžiame. Vėlgi tai yra labai uh, puikia pastanga, kurią, kurie sėmėsi pats ministras, jungtinių tautų agentūros, donorai, tarptautiniai partneriai skiria tam lėšų, tam, kad pasiektumėme tą tikslą, kad vaikai galėtų gauti išsilavinimą. Tikimės, kad 400 tūkstančių vaikų galiausiai pradės eiti į mokyklas iki 16 metų. Tačiau Pasaulio bankas patvirtino uh, E, tą numatytą vaikų skiriamo finansavimo mastą. Pasaulio bankas kalbėjo apie 600 dolerių skirtų vienam vaikui, tam, kad vaikas galiausiai būtų įtrauktas į švietimo sistemą. Dabar 300 tūkstančių vaikų laukia tokios pagalbos ir reikia ieškoti vėlgi alternatyvos. Alternatyvos darome su švietimo ministerija, ieškome neformalių tokių variantų kuriems jie pritarė. Dėl skaičių tiesa, kad mūsų tarnyba yra agentūra, kuri naudoja biometrinius duomenis, registruoja taip visus pabėgėlius ir mes tikriname pabėgėlius, kai baigėsi jų sertifikatai, jie galioja metus pusantrų ir tada mes juos patikriname ir tais duomenimis mes dalyjamės. Mes pas, pasiekėme susitarimo su vyriausybė ir tais duomenimis dalyjas ir socialinių reikalų ministerija. Labai svarbu, kad ir Libanas žinotų, kas yra jų teritorijoje ir kad galėtų aktyviau dalyvauti e, bandant su, suvaldyti tuos srautus. Be jokios abejonės įtampos yra. Ir tiesa, Sirijos darbo jėga didžiulė ir Libanai, libaniečiams, ypatingai tose srityse, kur reikia mažiau įgūdžių reikalaujančio darbo, matome, kad Siri, Sirijos žmonės dirba faktiškai dykai, nes jie yra baisioje situacijoje. 48 procentai visų darbų atliekame, šeš, atliekama šešėlinėje ekonomikoje ir jiems leidžiama dirbti tose srityse, kur nedirba libaniečiai, pavyzdžiui, žemės ūkio, statybos sektoriuose. Uh, Taip pat mes teigiame, ir ne tik mes, bet ir kitos agentūros, kad Siriai turėtų laikytis Libano įstatymų, tačiau turėtų dirbti tose srityse, kurioms jiems yra numatytos. Taigi mes dirbame su partneriais ir kalbame su vyriausybė dėl to, kokios darbo politikos galėtumėme siekti tam, kad ji būtų naudinga ir Libanui, kad sukurtumėme ekonominį augimą Libanui ir kad pabėgėliai nevilkintų ir ne, nesmugdytų ekonomikos, bet padėtų ją plėtoti. Įsivaizduokite, jūsų visuomenėse tai nebūtų labai lengvas dalykas, nebūtų lengva įtikinti žmonės, kai matosi, kad yra didelė darbo konkurencija, taigi viską reikia daryti labai racionaliai ir jautriai. Dabar kalbant apie tai, kas atsitiks, ar vėl bus masiniai srautai į Siriją iš Sirijos. Mes turime tam tikrų planų, kaip reaguoti skubos tvarka, tačiau akivaizdu, dar vienas masinis pabėgėlių srautas į Libiną būtų baisus dalykas tai nedėliai valstybei. Ir dar vienas svarbus dalykas. Šios problemos sprendimas yra glūdi pačioje Sirijoje. Ir vienas svarbių dalykų, dėl ko tragedija dar labai ryški visų protuose yra tai, kol nebus išspręsta, pro, išspręstos problemos Sirijoje, bus prarastos gyvybės, žmonės bėgs į kaiminę šalis ir tos šalis bus destabilizuotos to konflikto, kurio negali tos šalis sureguliuoti ir kurio jos nesukėlė. Dabar kalbant apie ekonominę paramą, mes daug paramos gauname iš įvairių, yra įvairūs finansavimo instrumentai ES. Mes vilėmės, saimas tęsis, mes sakome visoms šalims donorėms net už ES ribų, kad humanitarinis finansavimas turi būti suderintas su vystojimo bendradarbiavimo pagalba. Libanas laikomas vidutinių pajamų šalimi ir tai nelabai teisinga atsižvelgiant į tą krūvį, kuris tenka šiai šaliai. Dėl to ši šalis negauna daug pinigų pagal vystomo bendradarbiavimo programą. Čia vėlgi ES skiria pagalbą ke kelis metus Libanui pagal vystomo bendradarbiavimo politiką, labai svarę e, paramą ir svarbu, kad ji būtų tęsiama. Taigi manęs klausė, kaip, kokie prioritetai čia būtų svarbiausia. Pirmiausia, tai yra politinė politinis konflikto sprendimas Sirijoje. Tai yra esminis dalykas, nes priešingų atveju mes tiesiog nieko nepasieksime. Kitas dalykas yra humanitarinė pagalba. Ji turi būti teikiama, nes be jos žmonės mirs. Daug žmonių mirs. Ir tik dėl humanitarnės pagalbos, mes, kurią mes gavome, mums pavyko padaryti tai, ką padarėme ir kad žmonės taip dar labiau nenukentėjo Vystamo bendrabavimo pagalba ir labai reikalinga parama Libano institucijoms, taip pat ir bendruomenių lygmenių mes matome, kad yra daug projektų, kurie nėra labai didelių investicijų projektai, o dividendai milžiniški e, elektros generatoriai, vandens rezervuarai, vandens valymas. Tai yra milžiniškas dalykas bendruomenėms, kuri susiduria su neproporcinga našta ir padeda sumažinti įtampą tose bendruomenėse. Nes libaniečiai mato, kad ne vien tik tai jų prašome daugiau padaryti, bet kad ateina partneriai, jiems padeda, pagelbsti ir teikia paslaugas, kurios kai kuriuose bendruomenėse nebuvo įmanomos dar prieš krizę. Dėl perkelimo teigiame nemažai dalykų. Taip, norėtumėme, kad perkelimo, perkel, perkeltų pabėgėlių skaičius Europoje būtų didesnis, tačiau humanitarinė pagalba, humanitarinio perkelimo e, programa yra labai svarbi ir mes matome, kad Švedija prieėmė pabėgėlių, vizų reikalavimų mažinimas yra labai svarbu, suteikėme daugiau galimybių pabėgėliams e, studijuoti, pavyzdžiui, e, suvienyti šeimos narius ir taip pat prieglopšio procesai čia yra svarbus ir atvyksta į šalis ir jie, jų dokumentai yra svarstomi pagal humanitarnės pagalbos programą. Taip pat mūsų tarnyba patikė labai aiškės rekomendacijas, mes jas galėsime aptarti Briuselio tarnyboje. Mes labai mielai įsitrauktumėme į aktyvų dialogą su jumis dėl to, kaip mūsų manimų tai būtų įmanoma ir kokią paramą mūsų institucija galėtų jums teikti jūsų darbe, kaip pabėgėliai pakeitė politinę padėtį Libane. Aš manau, kad Sirijos krizė suvienijo politinius lyderius gan pozityvę prasme. Mes matėme daug konsensuso dėl saugumo plano, kuris padėjo stabilizuoti Libaną ir taip yra nesutarimų bendruomenėse, bet bent jau kol kas žmonės laikosi ir tai dar kartą įrodo, kad libaniečiai tikrai laikosi vienas kito. Ir daug kas sako, kad Libanas yra viena atspariausių šalių pasaulyje išgyveno 15 metų pilietinį karą, iš, išbrido iš to karo. Ir dabar Libane matome, kad statybos vis dar vyksta. Taigi tai yra žmonės, kurie tikrai yra labai darbštus ir laikosi kartu siekia stabilios bendruomenės. Libano krizės atsako planas, apie kurį aš kalbėjau ir jį minėjo ir Libano atstovas, yra tas planas Libano regioninis pabėgėlių planas. 700 milijonų dolerių reikalaujama, numatoma Libano institucijoms, bendruomenėms, ten prašoma taip pat milijardo dolerių humanitariniam, humanitariniam finansavimui, kurioje konferencija, kuri vyks šiais šį mėnesį irgi svarbi. Uh, Praeitais metais 90 procentų įsipareigojimų kuveite prašau, buvo įgyvendinta ir dėl to mes ir išgyvenome. Taigi tai yra simbolinis dalykas, simbolinis momentas, nes žinau, kad daug asignavimų jau, dėl daugelio asignavimų jau yra primtas sprendimas. Tačiau labai prašau nepamiršti to nedidelio pasaulio regiono, kuris susiduria ne, su neproporcinga našta ir kurio stabilumas irgi labai aktualus, kalbant apie viso regiono stabilumą ir kad tai gali padaryti įtaką ir Europai. Taigi, tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Ačiū už galimybę papasakoti apie padėtį, kuri man labai svarbi. E, ir aš pritariu tam, ką sakė kolega iš Libano. Libanas yra tikrai neįtikėtinas atvejais įrodantis, ką būtų galima padaryti, kai žmogaus dvasia yra pakankamai tvirta ir ką galima padaryti, kas gali atsitikti, jeigu nebus teikiama parama. Tokia nedidelė šalis, kuri susiduria su milžiniška našta, neįsivaizduojamo masto našta. Ačiū. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti už visą tą svarbų darbą, kurį atliekate ir už tai, kad atvykote į mūsų šios dienos posėdį. Ačiū, kad daugiau papasakote apie savo veiklą, nebejotinai. Remsime jūs visais įmanomais būdais. Ačiū labai. Posėdis baigtas.